EPP, SRD, ALDER, FDD frakcijos siūlo kai kurios pakeitimus dėl delegacijų sudėčių keitimo. Matote pakeitimus siūlomus jums pridėtose dokumentuose, jeigu nebus pareikšta pastabų prieštaravimų iki sesijos pabaigos e, per 24 valandas e, laikysime tas kandidatūras patvirtintomis. Julia Pitera pakeis Jacekas Arijus Volski, Mišelis Bonis e, Jacekas Arijus Volski konstitucinių reikalų komitete, e, Jacekas Arijus Volski pakeis pana Julia Pitera peticijų komitete, Viktoras Negresku, ponia Katalin Sorin Ivan dėl blogo administravimo, nes Torvalds tiesiog palieka savo poziciją ir Raymond Fitch perims Bill Etheridge vietą vystimos reikalų komitete, regionės plėtros komitete.